Uh, dear colleagues, dear colleagues, we will start. Gerbiami kolegos, pradėkime darbą. In one minute. At uh, the beginning, let me express. Visų pirma, norėčiau pasakyti kelis žodžius dėl žemės drebėjimo Japonijoje. Prašau visus sėsti vietas. Chciałem złożyć oświadczenie w związku z trzęsieniem ziemi i tsunami. Norėčiau padaryti pareiškimą dėl žemės drebėjimo ir tsunamio Japonijoje. Norėčiau viso Europos parlamento vardu išreikšti mūsų užuojautą Uh, aukoms, aukų šeimoms ir apskritai visai Japonijos, Japonų tautai. Jie tikrai išgyvena didžiulę tragediją ir mes ją išgyvename kartu su jais. Uh, tai yra antra uh, tokio, tokio pobūdžio, tokio masto didelė tragedija po antro pasaulinio karo. Mes tikrai suprantame, kaip smarkiai dabar dirba gelbėjimo tarnybos, aplinkosauginės tarnybos, taip pat ir piliečiai, kurie bando atstatyti įprastą gyvenimą savo šalyje. E, šiuo sunkiu laikotarpiu galiu patikinti Japoniją, kad ES piliečiai juos remia, juos palaiko. Ponios ir ponai, prašyčiau pagerbti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 Otwieram posiedzenie konferencji przewodniczących, które mogą uczestniczyć. Pradėsime pirmininkų sueigos posėdį. Jis atviras visiems parlamento nariam. Noriu pasveikinti pas mus atvykus tarybos pirmininką, poną Van Rumpoj, taip pat komisijos pirmininką, poną Baroso, bei sveikinu poną Ševčiovič komisijos vicepirmininką. Dabar suteiksiu žodį ponui Van Rumpoj, kuris pristatys tarybos susitikimo skirto įvykiams Libijoje rezultatus. Tai tas susitikimas vyko kovo 11 dieną. E, ši informacija taip pat buvo e, oficialiai įtraukta ir į tarybos sustikimo darbo atvarkę. Žodis jums, prašau. Mr. President, uh, honorable members. Pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, visų pirma norėčiau prisijungti prie užuojautos japonų tautai. Šią sunkę valandą tūkstančiai žuvo, žemės drebėjimas supurtė visą uh, pasaulį. Japonija ištiko ir tsunamis, ir uh, katastrofa atominiai elektriniai, visą tai paėmus didžiulė uh, tragedija yra. Uh, Europa nori pademonstruoti vienybę Japonijai, norime pasiūlyti visai įmanomą pagalbą. Gerbiamas e, kartu su pirmininku Barosu uh, pareiškėme pasirengimą teikti pagalbą Japonijai. esame pasirengę e, teikti paramą e, civilinės pagalbos mechanizmui, tai būtų ir parama ligoniniams, vandens e, valymo įrenginiams, gelbėjimo operacijos. Taip pat esame pasirengę padėti spręsti situaciją susijusią su atominė elektrinė, kol padėtis nepa, visai nepablogėjo. Darysime viską, ką galime, kad uh, padėtumėm žmonėms sunkia valanda. Kovo 24-25 dieną vadovų e, taryba e, svarstys e, kad Japonijos katastrofą ir pasiekmes Europai ir pasauliui. Vakar komisijos iniciatyva reguliatorių ir pramonės atstovų susitikimas įvyko, buvo įvertintos nelaimės pasiekmes atominiam elektrim energetikos ministrai rinksis kitą pirmadienį, kad aptar, aptartų pasiekmes energetikos sektoriui, e, rinkai ir e, koks galėtų būti mūsų atsakas. Na, nu, dabar norėčiau pereiti prie svarbiausios e, mūsų susirinkimo temos, tai dvi svarbiausios praeito penktadienio temos. Tai buvo neįlinės e, vadovų susitikimas, neįlinės priemonės pietų kaiminystėje. Europos vadovus e, džiugina demokratijos banga pietų kaiminystėje. Tuo pat metu mus labai neramina įvykiai Libijoje. Sušaukiau neįlinę Europos vadovų tarybą, kad parengtumėm bendrą atsaką tai, kas vyksta pietų kaiminyje na, ir gerus dalykus matome, ir, ir, ir blogus, ir tikėsimės, um, kad bus teigiamų žingsnių į priekį. Apie smurtą Libijoje kalbėsiu netrukus, neramina ir pastarojo meto įvykiai Bahreinė, tačiau, uh, kaip matome, tai, kas įvyko uh, Tunise ir Egipte, reiškia negryžtamus uh, pokyčius Tuniso valdžia 24 Liepos numato rinkimus. Skatiname Egipto valdžios instituciją ir toliau vykdyti tos žingsnius, kurių įmamasi, kad skatintų demok demokratinius pokyčius. Sveikiname pokyčius Marokė. Uh, ir e, daug kitų valstybių prasideda pokyčiai, pavyzdžiui, Jordanija. Žinome, kad procesui prasidėti prireiks laiko ir kad rezultatas e, nėra užtikrintas, galbūt jis bus prieštaringas ir įvairiose valstybėse e, skirtingas ir iš, iš tiesų nebus to vieno bendro žygio į laisvę, kaip tik todėl labai svarbu nuolat vertinti e, padėti vietoje, daryti tai realiai, nepamirštant ilgalaikės e, perspektyvos. Įvykių pasiekmes pietų kaiminystėje turi strateginės reikšmės Europai, e, kaip aiškiai pasakė Europos vadovai dar kartą. Kaip tik todėl ES rems visus žingsnius demokratinės transformacijos link ir e, reformų link, kurios bus naudingos žmonėms. Mums reikia naujos partnerystės, demokratijos labui ir bendram klėstėjimui. Šis klausimas bus įtrauktas į mūsų kitų susitikimų darbo tvarkę ir taip pat e, kitą savaitę vykstančio vadovo susitikimo darbo tvarkę. Uh, Praeitą penktadienį vyko diskusijos ir dėl Libijoje. Aiškiai pasakėme Libijos valdžios e, institucijoms, kad e, turi būti nutrauktas e, smurtas prieš nu, piliečius Libijos. Dabartiniai vadovai turi pasitelkti. Europos Sąjunga rem, rems perino laikotarpio valdžią Bengaziją. Ir par, Parlamentas padaręs yra išvada, kuris, kuria paskatino mums, mums imtis to žingsnio. 28 vasario buvo patvirtintas pirmasis paketas, praėjus porą dienų po Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos dėl Libijos. Junktinių tautų sankcijos apimtų vizų draudimą. Uh, turto užšaldymą. Antrasis sankcijų paketas buvo patvirtintas kovo 10 dieną prieš vadovų e, tarybą. E, turto užšaldymas buvo išplėstas, apimtos e, finansinės institucijos, pavyzdžiui, kaip Libijos centrinės bankas, investicijų institucija ir praeitą penktadienį kalbėjome apie humanitarinę krizę. Uh, kuri e, kyla Libijoje, jos vandenėse. E, ketvirtas milijono e, žmonių paliko šalį iš baimės ir vadovų taryba aiškiai pasakė, kad reikia visom priemonėm užtikrinti žmonių saugumą ir kad būtų apsaugyti gyventojai. Valstybės narės yra pasirengusios svarstyti, čia pacituosiu visas reikiamas e, galimybės, jei bus laikomasi trijų sąlygų. Tai, kad būtų įrodytas poreikis, būtų teisinės pagrindas, būtų regiono parama, tarptautinė bendruomenė. Um, Afrikos sąjunga, Arabų lyga, JAV, e, Rusija, ES negalėjo susitarti dėl geriausio būdo, e, Kadafi pašalinti iš, iš valdžios. Tai mums reikia tarptautinės paramos, kad sustatytumėm dabartinę Libijos vadovybę. Vyksta ir humanitarinė krizė, tai kita medalio pusė valstybės narės patiria spaudimą migracinių srautų ir žinoma, tam reikia solidarumo ir kaip tik taip todėl paraginome visas valstybės narės e, toliau teikti e, žmogiškus išteklius, e, techninius išteklius mūsų Frontexo agentūrai, kuri jau vykdo Hermes operaciją. Paprašėme komisijos suteikti papildomų išteklių, nes čia kalba eina apie Šengeno erdvės apsaugą, apie bendras Europos sienas. Ir pabaigai dar vienas bendro pobūdžio pastebėjimas e, - sukilimai Tunise, e, Libija, e, Libijoje. Ir Egipte rodo tai, kad žmonės siekia pasinaudoti savo teisėm laisvim. kovojama yra už teisingumą ir laisvę. Ir aš manau, kad tai yra svarbu ir viešai nuomoniai mūsų valstybėse. Gerbiami nariai, kaip jūs žinote, vadovų, po vadovų tarybos iš karto vyko eurozonos vadovų susitikimas, susitarėme dėl Europakto, susitarėm dėl principų, kelių pagrindinių ekonominio paketo elementų. Tai bus patvirtinta kitą savaitę vadovų taryboje, tai turėtų mums leisti pakeisti situaciją um, visų pirma apie euro paktą. Tai sustiprins pinigų sąjungą, čia bus daugiausia susikulta į tas rytis, kurios priklauso nacionaliniai kompetencijai. Kitaip tariant, kalba eina apie papildomas pastangas be tų veiksmų, kuriuos iš principo susitarėm vykdyti ES lygmenių. Čia bus susitelkta į tas rytis, kurios yra labai svarbios konkurencingumui stiprinti ir žalingam uh, dis, di, disbalansui išvengti. Uh, tikime, kad mūsų ekonomika turi būti labiau konkurencinga, daugiau konvergencijos reikia ir nes gyvename e, globalioj ekonomikoje. Išorinis ir vidinis konkurencingumas taip pat yra labai svarbus, siekiant padėti Europai aukti e, tvariau vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu, siekiant e, didesnio užimtumo, daugiau pajamų darbuotojams ir siekiant išsaugoti mūsų socialinius e, modelius, išsaugoti gerovės valstybės. Rengdamas realistinį pasiūlymą labai glaudžiai dirbau su Europos komisijos pirmininku Pakte yra kalbame apie užimtumą, tvarius e, finansus, e, tvirtas finansų, e, finansų sistemas. Pakte yra kalbama apie rodiklius, galimas politikos priemonės, be to reiškiamas įsipareigojimas vykdyti struktūrinės diskusijas e, mokesčių politikos klausimai, siekiant užtikrinti geriaus, e, geriausios praktikos mainus, vengiant prastos praktikos, e, siekiant kovoti su sukčiavimu mokesčių vengimą. Kas pasikeitė, tai politinis įsipareigojimas ir vyriausybė skels priemonės pagal šį paketą, kurias būtų galima vykdyti nacionaliniu lygmeniu. Tai be rinkos uh, E, spaudimo, be esamo institucinio spaudimo, dabar jau bus ir kolegiškas e, spaudimas. Ir tai reiškia, kad įsipareigojimai pagal paktą bus e, labiau politiškai saistantis. Per kitą susitikimą kovo pabaigoje jau bus pateikti įsipareigojimai ateinantiem 12 mėnesių. Svarbu užtikrinti, kad faktas būtų suderintas su uh, turima ekonomi, ekonominė valdysena ES. Čia bus remiamas jau turimais uh, instrumentais, Europos semestrų, strategija Europa 20-iesiam, stabilumo augimo. Uh, paktu ir taip toliau. Šie įsipareigojimai bus įtraukti į nacionalinės reformos stabilumo programas ir bus uh, taikoma stebėjimo e, sistema. Žinoma, komisija dalyvaus e, stebėdama įsipareigomą gyvenimą. Europos parlamentas atliks e, savo vaidmenį, laikantis kompetencijų, dalyvaus socialiniai partneriai europinių lygmenių, bendri tikslai apibriešti. Dalyvaujančios valstybės narės sieks šių tikslų vykdamos savo e, politiką, atsižvelgdamos į konkrečius savo iššūkius. Ne eurozonos valstybės narės yra kviečiamos dalyvauti savanoriškai, jos kitą savaitę paskelbs ar dalyvaus, tikiuosi, kad taip ir kad jų dėka Europaktas bus e, toks, koks turėtų būti. Tai yra e, Europinis, Europinis paktas. Visi partneriai susitarė dėl trijų ypatumų laikinos priemonės ir dėl nulatinio stabilumo mechanizmo. Visų pirma, kalbant apie apimtę, sieksime užtikrinti, kad visa suma būtų numatyta 440 milijonų priemonė ir 500 milijonų mechanizmui. Toliau kalbant apie priemonių lankstumą bus e, galimybė dalyvauti pirminėje rinkoje, žinoma, e, programos kontekste. E, toliau, kalbant apie priemonės kainą, reikės atsižvelgti stabilumo reikalavimus. Tai laikysime TVF principų nu, nustatant palūkonas ir apsisprendėme sumažinti palūkanų normą e, šimtų bazinių punktų ir tikiuosi, čia taikoma Graikijai yra, turbūt e, tą patį greitai galėsime padaryti ir Airijoje. E, sveikinamos ambicingos priemonės, kurios penktadienį ryto buvo paskelbtos Portugalijos vyriausybės, jos yra labai svarios, tai sustiprins ir pasitikėjimą eurozoną. Po vadovo tarybos posėdžio taryba priemė sprendimą dėl šešių teisėkuros pasiūlymų e, ir e, dėl to dar reikės susitarti su parlamentu. Taip pat buvo susitarta dėl stabilumo ir augimo pakto ir buvo nustatyta taisyklė laikytis komisijos taisyklių ir rekomendacijų. Jeigu taip nebus daroma, tai reikės tą paaiškinti raštu. Kitai žodžiai tariant, reikia e, arba laikytis taisyklių, arba paaiškinti, kodėl to nedaroma. Tokios pozicijos laikėsi ir parlamentas. Galiausiai noriu paminėti kitą dalyką, kuris labai svarbus Europos parlamentui. E, sutarėme dėl finansinių sandorių mokesčio galimybės įvedimo apsvarstymo ir tai svarbu ne tik tai ES e ar tarptautiniu lygiu, bet ir eurozonos lygiu. Gerbiami parlamento nariai, pirmininkė, Manau, kad tikrai pasiekta konkrečios pažangos, kovojant su įsiskolinimais. Tikiuosi, kad kitą savaitę dar daugiau gerų žinių išgirsime per vadovų susitikimą ir taip pat susitiksiu ir su jūsų pranešėjais. Ir tikrai nekantradomas laukiu išgirsti jūsų nuomonę šioje diskusijoje. Dziękuję, panie przewodniczący. Teraz poproszę o. Dėkoju. Na, dabar steiksiu žodį ponai Baroso. Prašau. Ačiū pirmininkė, tarybos vadovė, gerbėm parlamento nariai. Mus tikrai visus sukretė tragiški Japonijos įvykiai ir tikrai galime, kiek galime labiau padėti Japonijos žmonėms, padėti jiems kovoti su šia tragedija. Vakar gavome prašymą iš Japonijos institucijų dėl humanitarinės pagalbos. Mes labai skubiai svarstome šį prašymą ir tikrai stengsimės jiem teikti pagalbą, taip pat ir dėl brandolinės jėgainės. Ir Japonija tikrai gali pasikliauti Europą šiais sunkiais šio sunkiu laikotarpiu. Taip pat buvo nuspręsta imtis prevencinių priemonių dėl mūsų piliečių saugumo. Mes taip pat vertinome, koks yra pasirengimo lygis ES, kaip mes galėtumėm reaguoti panašiose situacijose. Gerbiami parlamento nariai, praeitą savaitę čia šiame parlamente buvo aptarinėti taip pat svarbus klausimai, e, kurie buvo aptarti ir vadovų taryboje. Kaip žinote, taryboje iš esmės buvo daugiausia kalbėta apie e, Libiją, apie pietinę viduržėmio jūros dalį, kadangi ponas Van Rumpo jau kalbėjo apie Libiją, tai aš nekartosiu šių dalykų, aš norėčiau labiau susitelkti į komisijos indėlį į strategiją pietiniai viduržėmio jūros daliai. E, pristatysiu mūsų strategiją, taip pat mūsų indėlį į komunikatą, kaip mes padedame pietiniam e, viduržemio šalim. Pakalbėsiu apie partnerystę siekiant demokratijos ir gerovės. Mes laikomės pagrindinio principo tam tikrų sąlygų. Tos šalys, kurios pradeda politinės ir ekonominės reformas, tikrai turėtų tikėtis daugiau pagalbos iš Europos. Šiam pasiūlymui plačiai buvo pritarta valstybių ir vyriausybių vadovų lygių, tačiau mūsų dar laukia daug darbo, kad galėtume sukurti tvirtą partnerystę. Kalbant konkrečiai apie migraciją, tai yra ypatingai svarbus klausimas, kelintis susirūpinimą daugeliu valstybių narių. Aš Galiu paskelbti, kad komisija greitų laikų pateiks komunikatą šiuo klausimu, taip pat dėl migracijos srautų. Jį pristatysime tarybai. Dabar pereisiu prie eurozonos. Praeitą savaitę aš priminiau Jums, kad komisija jau senai prašo valstybių narių didesnio įsipareigojimo koordina, politikos koordinavimui ir ekonominiai valdysenai, ypač eurozonoje. Ir dabar tokiam pasiūlymui jau pritarta, tačiau anksčiau jam niekas nepritarė. Aš taip pat pabrėžiau, kad pakto pasiūlymas, to pakto kuris anksčiau buvo vadinamas konkurencingumo paktu, kėlė tam tikrų legitimumo klausimų ir reikia tuos klausimus išspręsti. Taip pat praeitą savaitę aš jums sakiau, kad labai svarbu laikytis pagrindinių principų. Ir džiugu, kad po savaitės galiu jum pasakyti, jog visus tos principus buvo atsižvelgta ir visą tai išdėstė dokumente, kurį ponas Vandrumpo ir aš pristatėme prieš kelias dienas ir tam dokumentui pritarė valstybių ir vyriausybių vadovai. Europaktas atitiks dabar egzistuojančią ekonominės valdysenos ir politikos sistemą ES, jis nepažeis pagrindinės sutarties, taip pat Europinių institucijų nuostatų, taip pat ir parlamento tikrai pačioj pradžioj šios iniciatyvos e, netaip jau paprasta buvo jai pritarti ir daug kas netgi sakė, kad tai yra tarp vyriausybinio pobūdžio iniciatyva. Tačiau paaiškėjo, kad taip nėra ir dabar jau ir šiame parlamente visi suvokime, koks svarbus yra šitas paktas. Noriu padėkoti parlamentui už aiškę poziciją remiant bendrijos principą. E, šiame kontekste labai svarbu pabrėžti, kad yra tam tikros rytis, kurios yra nacionalinė kompetencija, tačiau tuo pat metu labai svarbu užtikrinti ir eurozonos konkurencingumą. Taip pat svarbu pabrėžti, kad konkurencingumas yra labai svarbu mūsų ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui. Norime tvaraus augimo, norime įtraukiančio, visą apimančio augimo, tai yra paminėta ir strategijoje Europa 2020. Pagrindiniai tikslai Europai yra tvarus ir įtraukiantis visą apimantis augimas. Na, o konkurencija yra vienas iš būdų tokiam augimui pasiekti. Reikia struktūrinių reformų, be abejo. Ir paktas tikrai bus labai naudingas siekiant šio tikslo. Kaip matėte, pakte yra parašyta, kad jis bus suderintas ir sustiprins dabar egzistuojančias ekonominio valdymo priemonės. Jis taip pat atitiks ir remsis jo egzistuojančiam priemonėm ES 2020 Europos semestru, integruotam gairiam, stabilumui ir augimo paktu ir naująją ekonominę stebėsenos sistemą. Taip pat dokumente sakoma, kad nauji įsipareigojimai bus įtraukti ir nacionalinę reformą bei stabilumo programas ir nuolat bus stebimi bei prižiūrimi. Pagrindinis stebėsenos vaidmuo teks komisijai. Ir procese taip pat, aišku, dalyvaus ir atitinkamos tarybos ir eurogrupės e, struktūros. Taip pat į procesą įtrauksime ir socialinius partnerius, europinių lygių ir bus rengiamos trišalės, e, trišaliai susitikimai. Labai džiugu, kad konkrečiai paminėti socialiniai partneriai. Mano nuomonė tai labai svarbu, jei mes siekiame pusiausviros šiame pakte. Komisija, aišku, taip pat suvaidins labai svarbu vaidmenį, prižiūrint, kaip yra įgyvendinami įsipareigojimai. Taip pat turiu e, pa paminėti, kad paktas yra atviras ir ne eurozonos narėm. Ir jeigu jos norės, o aš tikiuosi, kad taip ir bus, daugelis jų prisijungs prie šio pakto įgyvendinimo ir apie tai paskelbs per kitą vadovų tarybą. Šis paktas nebus tam tikra paralelinė veikla. Ne, e, šis paktas papildys jau egzistuojančias priemonės ir veiklą. Ir tai taip pat nebus tam tikras uždaras klubas, jis bus atviras visom valstybėm narėm. Jeigu tinkamai įgyvendinsim šį paktą, tai jis tikrai duos gerų rezultatų tiek politikos prasme, tiek tikslų pasiekimo prasme, nes eurozonoje reikia stipresnio geresnio valdymo. Eurozonos valstybių ir vyriausybių vadovai taip pat susitarė dėl kvazi automatinio savo sprendimų dėl stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo. Aš cituoju jų išvadas. Buvo apsispręsta dėl tam tikrų veiksmų pagal stabilumo ir augimo paktą ir tikimasi, kad taryba laikysis komisijos rekomendacijų arba priešingų atveju paaiškins savo poziciją raštu. Dar kartą pabrėšiu, kad šis punktas labai svarbus ir jie akcentavo daug parlamento narių. Dar vienas dalykas. Valstybių ir vyriausybių vadovai sutarė, kad Finansinių sandorių apmokestinimo galimybė turi būti išnagrinėta Eurozonoje, ES ir tarptautinėme forume. Turi būti išnagrinėta ši galimybė ir tai labai svarbus signalas, kuris siunčiamas mūsų visuomeniai. Tai akivaizdžiai parodo, kad reikia prisiderinti prie dabartinės susiklošusios padėties ir kad bet kokios priemonės, kurių imsimės, turi būti proporcingos. Pasiekėme gerų rezultatų, tačiau tik todėl, kad puikiai dirbome kartu, koordinavom savo veiksmus tiek komisija, tiek taryba, tiek kitos institucijos, taip pat daug ką nuveikėme ir praeitą savaitę Strasbūrę. Norėčiau Jums už tai padėkoti, nes manau, kad Europos parlamento e, pozicija, kurios jis laikėsi, buvo labai svarbi siekiant to galutinio sutarimo. Praeitą savaitę aš taip pat sakiau, kad šis paktas yra tik viena vienas elementas iš mūsų bendro reagavimo, bendro veiksmų plano į krizę. E, tas pats buvo pabrėžta ir ekonomikos augimo e, tyrime, kuris buvo atliktas ir jau tada buvo sakoma, kad reikia praplėsti stabilumo ir augimo pakto taikymo sritį ir įvesti tam tikrus mechanizmus nuo 2013 metų. Tad praėjus savaitį galiu tik pasidžiaugti E, viršūnių sustikimo rezultatais, nes tos idėjos, kurios buvo išsakytos anksčiau, dabar jau yra patvirtintos ir valstybių bei vyriausybių vadovai pritarė tom nustatytom sumom, tai yra 440 milijardų eurų ir taikymos rytis buvo praplėsta, taip pat buvo susitarta ir dėl stabilumo mechanizmo sumos 500 milijardų eurų, taip pat susitarta dėl sąlygų, kokiomis gali būti naudojamos šios lėšos. Tai tikrai labai svarbus žingsnis į priekį ir manau, kad galėtume eiti dar toliau. Vis dėlto apie tai kalbėsime šiek tiek vėliau, na, o dabar pasiektas rezultatas tikrai yra didelė pažanga lyginant su dabartinė, tiksliau su ankstesnė padėtimi. Taip pat galiu pasidžiaugti tuo, kad buvo parodyta daug lankstumo e, priimant sprendimą dėl Graikijos ir dėl jos skolos gražinimo. Komisijos vardu aš taip pat pritariu tam e, sprendimui. Ir turiu pasakyti, kad šis lankstumas reiškia ne tik sažiningesnę poziciją Graikijos atžvilgių, jos pasadžvilgių. Tai taip pat labai svarbu ir apskritai mūsų veiklos patikimumui. Ir turime užtikrinti, kad skola būtų gražinta, kad ji būtų išmokėta ir tai tam padės. Aš manau, kad tokio pat lankstumo peržiūrint palūkanų normas reikės ir Airijos atžvilgių. Pabaigai norėčiau išsakyti dar dvi trumpas pastabas. Visų pirma, dėl 24-25 e, kovo dienomis vyksiančios e, tarybos susitikimo e, bus daugiau kalbama apie augimo paktą, apie įsipareigojimus stiprinti konkurencingumą, ekonomikos augimą, fiskalinį konsolidavimą, didinti užimtumą ir taip toliau. Vėlgi daug bus kalbama apie augimą, kurio norime. Dėl europinio semestro jau turime tam tikrą sistemą, kuri galėtų padėti perkelti šiuos tikslus į nacionalinės sistemas ir pasiekti konkrečių rezultatų. Komisija tikrai e, suvaidins savo vaidmenį, tikrai neatsisakysime savo įsipareigojimų ir stebėsime pastangas. Toliau šeši komisijos pasiūlymai dėl ekonominės valdysenos buvo patvirtinti vakar vienbalsiai taryboje. Jie yra svarbiausi elementai mūsų pozicijoje stiprinant ekonominę valdyseną. Bus sustiprinta stebėjimo sistema, atskaitomybės sistema, numatytos sankcijos. Ir turiu pabrėžti, kad praeitą savaitę buvo susitarta dėl to, kad reikia stiprinti ekonominės valdysenos taisyklės. Ir galiausiai pagal naują stabilumo fondą iki 2013 metų turėsime e, stabilumo, finansinio stabilumo priemonės, kurių reikia eurozonai. Mano antroji pastaba yra susijusi su dviem sustikimais, kurie vyko praeitą penktadienį. Manau, kad daug ko galime iš jų pasimokyti. Europa tikrai bando kovoti su istoriniais didžiuliais iššūkiais ir daro tai puikiai ir akivaizdžiai parodo, kad kai turime bendrų problemų, galime jas bendrai ir spręsti. Ačiū. E, dziękuję, panie przewodniczący. Teraz mówcie w imieniu grup politycznych. Ačiū pirmininkė. Dabar politinių frakcijų atstovai apie pavardų. EPP pirmininkas panas Dolis. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, Japonija, Libija, Egiptas - tai yra didžiuliai iššūkiai e, mūsų vertybėms, mūsų tapatybei demokratija, žmogaus teisės, verslumas ir kiti dalykai besikeičiančiame pasaulyje. Tai yra dalykai, kuriuos turime užtikrinti. Tai nėra taip savaime suprantama, kaip ir jūs sakėte, jau šešias dienas Japonija susiduria su didžiulė katastrofa. Gedime um, aukų, po tragedijos žemės drebėjimo ir potvinio, kurių mastai mums sunkiai įsivaizduojami. Ir taip pat ir brandolinis saugumas Japonijoje atsidūrė pavojuje. Taip pat galvojame ir apie kitas šalis. Japonai turi turėti galimybę tikėtis iš mūsų paramos ir užuojautos, ir ES valstybės narės. E, puiku, kad veikė e, greitai ir reagavo, bet brandolinis saugumas, e, šis klausimas be abejo visur dabar pasaulyje kyla. Ir kaip ir ponas Van Rompuy, norėčiau paraginti arba šiame parlamente, arba nacionaliniuose parlamentuose organizuoti diskusijas dėl brandolinio saugumo. Mes kalbame apie principinius klausimus jie visiškai yra um, suprantami, juk aišku, kokios emocijos kyla po įvykių Japonijoje. Negalime paleisti iš akių um, to dalyko. Tai yra, užtikrin, turime užtikrinti, um, kad energijos tiekimas būtų saugus. Negalime nuvertinti šio klausimo svarbos. jeigu sakysime, kad brandolinė energetika nesusijusi su pavojais, tai meluosime savo piliečiams. Kita vertus, jeigu sakysime, kad nuo rytojaus nebenaudosime brandolinės energijos, vėlgi e, meluosime lygiai taip pat. Taigi reikia dabar teisingų metų išmokti mums e, gyvenimo teikiamas pamokas po to, kas vyko Fukushimoje. Manau, kad dabar reikia susitelkti ties tą paramą, kurią galime parodyti draugams Japonijoje. Jų padėtis yra visiškai kitokia negu mūsų, kai kalbama apie žemės drebėjimų riziką. Ponios ir ponai, padėtis e, mūsų kaimininėse Šiaurės Afrikos šalyse lygiai taip pat um, labai svarbi. Kaip ir brandolinio saugumo atveju, taip ir čia reikia kelti principinius klausimus diskusijose. Uh, Šiaurės Afrikos tautų likimas labai tamprai susijęs ir su mūsų tautomis. Jau e, anksčiau istorijoje būta e, įvairių bendrų ryšių tarpusavyje. Turime užtikrinti demokratiją ir, žmogaus, ir pagarbą žmogaus teisėms šiuose šalyse. Europos Sąjunga privalo lydėti žmonės šio kelio link. Ir negalime vien tik nusisukti, būti egoistiški, turime, tarp, turime remtis tarpusavio ryšiais ir teikti pagalbą. Mes remiame taryboje priimtas išvadas, reikalaujame Gaddafio atsistatydinimo, reikalaujame užbaigti smurtą šalyje ir tikimės ilgalaikio tvaraus sprendimo šalies valdymui. Europa turi būti, turi turėti galimybę greitai, veiksmingai reaguoti į panašius įvykius. Turime sureaguoti į tai, kas vyksta Libijoje, padėti Libijos žmonėms. Esame vienas didžiausių pasaulio veikėjų politinėje arenoje ir turime tą parodyti. Libijoje ir apskritai kalbant apie visą mūsų išorės politiką, ES turi kalbėti vienu balsu ir tik tada mūsų žinia bus pasiusta um, pasauliu ir turės įtakos um, tolimesnį įvykių raidai po įvykių Japonijoje ir smurto vykdomo prieš žmonės Libijoje labai sunku, aišku, pereiti prie kalbų apie eurą ir jo stabilumą, tačiau tai yra mūsų bendra valiuta. Ir ji turi mums tiek ekonominės, tiek ekonominės reikšmės, tiek mums, tiek visam pasauliui. Tarybos išvados dėl euro yra labai aiškios. Europa išmoko pamokas iš įvykusios krizės ir dabar turi tas priemonės, kurios um, leidžia sugražinti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas. Valstybės narės pripažino, kaip svarbu yra laikytis um, biudžeto konvergencijos, e, taip pat ir um, mokesčių ir socialinės ryties konvergencijos kriterijų. Valstybės narės, kurios dar nepriklauso eurozonai, tačiau tokį pageidavimą reiškia, taip pat nori, kad eurozona um, auktų, kad būtų remiamos inovacijos ir kad bus sprendžiami su biudžetai susiję klausimai. Toliau pageidavimas padidinti valstybių narių mokumo galimybės kritiniais laikotarpiais bei stebėti biudžeto konsolidavimo klausimus. Tai yra labai svarbus dalykai, tačiau e, neturime leisti tapti visiškai priklausomiems nuo europinės pagalbos. Ekonominės valdysenos ir euro pakto mm, paketai taip pat yra tarpusavėje susiję, tad reikia priminti, ponios ir ponai, kad būtent mano frakcijoje yra keliamas pageidavimas mm, nekalbėti apie vyriausybinį metodą, bet apie bendrijos metodą šiuose srityse. Tiek turime pasakyti viską, ką galime, o taip pat, aišku, nepamiršti ir žmonių Japonijoje bei Libijoje. E, Ačiū. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu žodis Hanės Svobodai. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas tarybos pirmininkė, ponės ir ponai. Aš taip pat savo frakcijos vardu noriu pareikšti užuojautą Japonijos žmonėms ir pareikšti mūsų aktyvę paramą jiems kaip jau buvo teisingai pasakyta, susidūrėme su apokalipse. Ir tiesa, Europa žymiai aktyviau ir veiksmingiau reagavo negu tarptautinė donorų bendruomenė. Ja galima labai smarkiai kritikuoti dėl to, e, kaip buvo teikiama parama. Mes turime šiam klausimui teikti didžiausią prioritetą, dėl to um, sveikinu priimtus sprendimus vykdyti vykdyti testus ir užtikrinti reikiamas prielaidai, prie, užtikrinti reikiamas prielaidas. Dėl Euratom sutarties sutikčiau su panu e, Buzeku, kuris kalbėjo apie Europos energetinę bendruomenę. Turime kalbėti apie energetikos veiksmingumą, apie atsinaunančius energijos šaltinius ir daryti tą žymiai veiksmingiau negu bet kada anksčiau. Komisijos narys Atingeris panašiai yra kalbėjęs ir noriu priminti jums mintis. Dėl Šiaurės Afrikos šalių labai dėkoju už tai, kad kartu su vyriausiai galiotinė užsienio ir mm, saugumo politikos klausimais buvo um, imtasi veiksmų. Mes aišku, nekreipiame dėmesio taip smarkiai į patį formuluočių turinį. Reikia užtikrinti, kad būtų realiai dirbama. Ir viduržėmio jūros sąjunga taip pat turi gyti naują veidą ir komisija turi čia reikšmingai prie to prisidėti, nes kol kas tai, kas vyko, um, dar tikrai nėra gerai ir turime kur tobulėti. Revo, revoliucija Libijoje, maištas Libijoje negali būti malšinamas, jeigu yra sukylama um, prieš Gaddafi ir jeigu bus tie žmonės slopinami, tai e, reikš e, neigiamus padarinius e, ne tik Libijos žmonėms, bet ir mūsų kaiminystės politikai. Reikia imtis sankcijų, izoliuoti Libijos režimą, nėra jokio vidurinio kelio tarp vieno ar kito varianto. Turime būti ryštingi. Toliau dėl Europos vadovų sustikimo. Buvo tikrai pasiekta reikšminga, reikšmingas istorijos momentas. Buvo supykdyta tiek komisija, tiek socialiniai partneriai, tiek kiti suinteresuoti asmenys po šio sustikimo. Iš tiesų gerai, kad diskutuota buvo, bet dar tas daryta nepakankamai. Kaip suprantu, iš šūksnių salėje dar daug kas šiuo klausimu norės kalbėti. Jeigu ir mokės tokios šalis kaip Graikija mažesnės palūkanas, vis tiek to ne, nepakaks, kad būtų galima išbristi iš biudžeto e, krizės ir gražinti skolas. Reikia toliau diskutuoti apie euro obligacijų klausimą. Būtent tai galėtų būti veiksmingas sprendimas siekiant finansinio stabilumo. Toliau Europaktas. Komisijos pirmininkas kalbėjo apie stabilumo, stabilumo ir augimo paktą, tačiau Europakte apie augimą visiškai nekalbama, o tvarus augimas būtent tai yra prielaida išbristi iš krizės visiems bendromis jėgomis dėl atlyginimų. Jūs visiškai teisingai pasakėte taip, atlyginimai be abejo turi kilti lygiai grečiai kartu su produktivumu. Matėme, kad e, kai kuriuose valstybėse ta taisyklė nepasitvirtina galbūt, bet turime tada keisti savo veiksmus. Sivenas, jūs jau nekartą e, savo išsakytose kalbose parlamente kalbėjo apie tai, kaip galima užtikrinti e, socialinės sąlygas adekvačias. Jeigu būtumėte kalbėję su profsąjungų atstovais, su kitais interesuotais asmenimis, tuomet tikrai um, e, būtų buvę galima rasti tuos sprendimus. Dėl finansinių sandorių apmokestimo, jūs taip pat minėjote. Esate panašu panašu, kad labai didžiuojatės tuo, tačiau aš manau, kad tai yra labai um, menkas, uh, menka formuluotė, menkas sprendimas, nes, kom, nes visiškai nepriimtina, kad komisijos narys, pavyzdžiui, ponas Šemeta, net ir po um, Europos parlamento priimtų sprendimų vis dar kritikuoja tokį dalyką. Jis gali, aišku, reikšti savo nuomonę, bet jeigu ji jau ir jeigu ji buvo prieš tai neigiama, ką padarysi, aišku, jis nori daryti įtaką parlamentui, tačiau jeigu parlamentas didžia balsų daugumą priima kokį nors sprendimą ir netgi kelios skirtingos politinės frakcijos už tai balsuoja, negalima šaipytis iš parlamento ir tuomet privalu jau laikytis to, kas nuspręsta ir atitinkamai dirbti. Aišku, gerai kad Eurozonos ministrai priėmė e, savo išvadas ir tokius sprendimus, tačiau to nepakanka. Reikia dar žvelgti į realybę į akis ir ieškoti teisingumo, nes daugelis žmonių Europoje grežiasi į um, radikalias partijas dėl to, kad labai pyksta dėl to, kas vyksta, dėl to, kad buvo um, įvyko tai, kas įvyko dėl finansinės krizės ir finansinių sandorių apmokestinimas yra vienas iš tų sprendimų, kuris atsižvelgia į e, tai, kas įvyko ir nubaudžia tuos, kurie buvo atsakingi už finansų krizę. Ačiū. Panie e, Przewodniczący, w imieniu liberałów i demokratów, pan Przewodniczący Gieferhofs. Ačiū. Alde frakcijos vardu, panas Erhafštatas. Nekalbėsiu apie ekonominės valdysenos paketą, tai turėsime galimybę rengiantis vadovų sutikimui kovo 24-25 dienomis, tačiau norėčiau pasakyti tik tai tiek, kad problema išlieka, kalbant apie tai, ką jūs nusprendėte, ir, ir metodas, įsipareigojimai, stebėsime visą tai darys taryba, ne komisija, ir kaip tik tai todėl panas Trešė kritikuoja paketą, tai tebe daro, tai vakar tai darė. darė. Manau, kad parlamentas turėtų pritarti ponui Trešė laikytis jo požiūrio. Tai E, grįšiu dar prie kitų e, temų vadovo tarybos, tačiau frakcijos vardu norėčiau pareikti, pareikšti pirmininkę užuojotą e, Japonijos gyventojams ir norėčiau pasveikinti 50 didvėrių Fukushimos atominėje elektrinėje, kurie dabar šią akimirką rizikuoja savo gyvybę, kad išgelbėtų Japonijos gyventojus nuo brandolinės katastrofos. Uh, E, ir būtina mums, ES, permastyti savo energetikos ir saugumo politiką, nes ši nelaimė mums yra skambutis, raginimas pabusti, e, e, plėtoti alternatyvę energetiką, nes tam priklauso ateitis. Tai dabar akivaizdu. Tačiau, gerbim kolegos, Japonijos e, tragedija didžiulė, bet nieko nepakeisime. Mes e, galime tik tai padėti, privalome tai padaryti, bet dėje nieko e, jau neištaisysime. Tačiau kita vertus, kalbant apie Libiją, čia galime pakeisti įvykių eigą, kadangi Libijoje taip pat yra didverių, tūkstančiai didverių, kurie aukojasi, aukoja savo gyvybę už laisvę, demokratiją Nuo vakar jau žinome jų, jų veidus. Žinome veidus tų, kurie dalyvavo revoliucijoje. Ani, studentas 22 metų, jaunas verslininkas, esam, studentas, varės 26 metų verslininkas. Štai tie žmonės, kurie kovojo už demokratiją Libijoje. Uh, Mes žinome ne tik tai, kur sukilėliai yra, bet tai yra ta, kad ir Kadafis žino, kur jie yra ir jo armija, slaptosios tarnybos turi jų pavardžių sąrašus ir ieško tų žmonių. Kadafis ieško jų šeimų, e, jie yra kankinami, žudomi kaip gyvuliai ir jis paims Bengazį Ir jeigu taip atsitiks, tai tie, bus tiesiog žmonių skerdynės. O ką mes darome dabar, kolegos, kad tam iškirstumėm kelią? Ką mes darom, kad iškirstumėm kelią tam, kas gali įvykti? Tai gali būti naujoji Ruanda, tai gali būti naujasis Darfūras. Ar mes padeda jiem, jiems dabar? Ar padedame? Ar mes juos dabar giname? Ar remiame juos ginklais, ar neskraidimo zoną, ar pripažįstame juos kaip opozicinė vyriausybė, ar mes bandome išsaugoti demokratinę revoliuciją. O ką mes darom? Mes į Tripolį siunčiam faktų nustatymo misijas. Tai dabar darom. Tad kolegos, man bloga nuo to, kas dabar vyksta ir man bloga nuo ES požiūrio. Kokia yra tikrovė? Tikrovė yra tokia, kad tarptautinė visuomenė, gerbiamas pirmininkė, bent jau kol kas leidžia Saudo Arabijai įsiveršti į Bahreiną, kad ten sustabdytų demokratinę revoliuciją, o tuo pat metu mes atsisakome teikti paramą Libijos žmonėm, kad išgelbėtumėm jų demokratinę revoliuciją. Būtent tai dabar vyksta. Ir dar kartą pasakysiu, man bloga jau 3-4 dienas nuo to, kas vyksta nuo, nuo ES e, požiūrio. Mes nieko nepadarėme iki šio. O ką pasakysime kitą savaitę, kai galbūt Kadafis, gerbiamas pirmininkė, uh, ir toliau bus visas Libijos e, lyderis, e, ką mes sakysime, nieko neatsitiko, dirbsime kaip įprastai, ar mes dar kartą užsimerksime, kaip ir praeitie esam darę ne kartą, Vengrijoje 56-aisiais, Prahoje 68-aisiais, kai nieko nedarome ir tuomet. Ir Ispanijoje taip, 36-aisiais ir dar daugybę pavyzdžių būtų galima pateikti. Ir turime prisiminti tos pavyzdžius būtent dabar, kai tos tautos kovoja už savo laisvę. Taigi, gerbiami kolegos, Kadafio sunus vakar žiniasklaidai pareiškė, kad e, jo um, pajėgos artėja prie Bengazį ir jisai tikisi, kad revoliucija pasibaigs per 38 valandas ir aš nesu linkęs tikėti Kadafio sunum, bet viena yra aišku, ar mes leisime tam įvykti, ar dar atversime vieną juodą bendros ES istorijos lapą, ar mes padarysime viską, kad tam užkirsimėm kelią dabar arba niekad. Aš esu įsitikinęs europietis, bet per ateinančias valandas tikrai nepasitikiu ES, aš tikiuosi, kad veiksmų imsis uh, Prancūzija, Anglija, uh, JAV, siekiant um, išsaugoti laisvę Libijoje. Panu przewodniczącemu, pan przewodniczący. Dėkoju. Dabar žodis ponui Zahra dėl konservatorių ir reformistų frakcijos vardu. Ačiū. Pone pirmininkė, tai, kas įvyko praėjusią savaitę, iš dalies mus nustebino, bet taip pat ir sukėlė nerimą. Viena valstybė narė buvo priversta atsisakyti vienos iš pagrindinių teisių. Ta valstybė narė buvo priversta už grinuosius um, arba natūrą parduoti tą savo pagrindinę te, tą savo teisę. Kalbu apie Airiją, nes Airija buvo priversta pritarti naujosiams palūkanų normoms. Ir man susidaro įspūdis, kad buvo veikiama pagal principą, jog kiekviena krizė yra to pačiu ir galimybė ir bandyta krizę išnaudoti integracijos um, stiprinimui. Tačiau to negalime daryti. Sutartyje aiškiai numatyta, kad mokesčių ir fiskalinė politika yra išskirtinė valstybės narės e, teisė dėl jos būtent jos sprendžia. Mes numatėme e, PVM mokesčių normas, dabar jau kalbama apie įmonių pelno mokesčio minimales e, ribas. Ir dabar jau negi kalbam apie tai, kad laisvam prekių judėjimui ir, laisvai, e, ir bendrai rinkai veikti trukdo um, skirtingos um, mokesčių sistemos jeigu norime fiskalinės konfederacijos, tai tada reikia tą aiškiai tiesiai šviesiai ir pasakyti. Tada mes virsime um, Europos um, jungtinėmis valstijomis. Tai bus darinys, kurio mūsų frakcija nenori ir taip pat ir Europos tautos nenori ir visiškai atmeta kaip idėja. Uh, Kitas dalykas, apie kurį reikia kalbėti, yra ES požiūris į kaiminystės politiką. Sutinku su tuo, ką sakė ponas Panrompoj, valstybės yra skirtingos, Egiptas nėra Libija, taip. Ir politiniai įvykiai raida skiriasi šiose šalyse, ekonominės, socialinės um, sąlygos yra visiškai kitokios ir iš tiesų reikia formuoti strategiją lygiai taip pat, kaip ir negalima pačiai, pačiai ES pritaikyti vieno sprendimo, temti viską ant vieno kurpalio, mes esame skirtingos valstybės. ES panašu, kad nepasiekė nieko, o man įdomu, ką Europos komisija ir um, taryba darys, kai Gaddafis vėl paims viršų, ar mes grįšime prie prastinės darbo atvarkės, ar darysime ką nors daugiau. Turime pripažinti savo, kad būna tokių momentų, kai Europos Sąjunga uh, nesugeba veikti iš vien. Pavyzdžiui, Amerikos operacijos Irake, integracija Turkijoje, dabar štai Libijos atvejis. Mes nesugebame sutarti vieningai dėl užsienio politikos ir turime gerbti vieni kitų skirtumus, skirtingas, skirtingas nuomonės. Nereikia versti valstybių narių imtis vieno ar kito žingsnio. kaip ir kitais atvejais, panašu, kad e, mūsų lūkesčiai buvo pernelyg dideli. Ir toliau Japonija. Tai buvo didžiulė katastrofa e, žmonijai ir e, tai tik dar kartą parodė mums visiems, kokia nevaldoma yra gamtos stichija. Aš dešimtmečius gyvenau tokioje sistemoje, su kuria taip pat nebuvo galima kovoti jokiamis priemonėmis Tačiau dabar kalbant apie Japoniją, galima visgi padaryti e, bent vieną išvadą, kalbant apie saugumą. Europoje yra 150 branduolinių e, jėgainių, tačiau tikrai ne visos. Tačiau jos yra seismiškai stabilioje zonoje, taigi negalime dabar e, šio argumento naudoti kai kalbama apie pereimą prie švaresnės ir um, tvaresnės energetikos. Dėkoju. Žaliųjų uh, pirmininkė Rebeka Harm. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tos trys temos - Japonija, arabų šalių regionas ir finansų krizė - viena turi bendrą dalyką. Manau, visos tos temos parodo, kad politika, kuri formuojama pagal nacionalinius interesus, nėra teisingas kelias. Man atrodo, esame bendryje ir štai turime Europos parlamentą, kur tikrai puikiai suvokiama, kad ir transnacionaliniai sprendimai yra reikalingi. Taigi ir dabar privalome visi kartu žiūrėti akis tam, kas vyksta Japonijoje. Be abejo, niekas negali numatyti iš anksto um, gamtinių katastrofų ir atominių katastrofų įvykimo vienu metu, bet svarbu žinoti tai, kad Japonijoje jau daugelį metų ant Hirošimos ir Nagasakio numestų bombų um, laikais išgyvenusieji kalba apie tai, kad um, Japonija kur yra didelė grėsmė kilti žemės drebėjimams, nėra ta šalis, kur galima remtis brandolinė energetika. Brandolinės technikos galimybės krizinių atvejų štai dabar e, yra um, privestos prie savo ribų. Ir tai reiškia, kad mes turime galvoti apie tai, ar panašiose um, krizėse prie kitų gamtinių sąlygų būtume už užtikrinti, galėtume pasikliauti tuo, kad mūsų branduolinės um, energetikos sistemos yra saugesnis ir kad elgtumėmės kaip nors kitaip negu japonai. Mano atsakymas yra ne. Ir man atrodo, ne bandomosius testus, atsparumo testus reikia organizuoti, bet, kaip jau ir po Černobilio sakiau ir dabar sakau, reikia teisingai perskaityti tą pamoką, kurią mums teikia ši katastrofa ir investuokime į tas technologijas, į kurias galima investuoti jau šiandieną ir kurios nėra susijusios su tokia didžiulė grėsme. Aišku, tai neįvyks per naktį, tačiau Europa turėtų tuos veiksmus pradėti jau šiandien. Ir, ponios ir ponai, pasisakysiu taip pat ir dėl Libijos. Įniršį um, Giferhofstato žodžiuose tikrai suprantu. Šį rytą mačiau, kad JAV sudarė 16 įmonių sąrašą kurios visiškai dar ne, ne, nesilaiko embargo prieš Gaddafi sąlygo. Ir noriu paklausti, pono Baroso, pono Van Rompoj, ar ES vykdo embargą prieš Gaddafi, ar esate tikri, kad jokia ES įmonė nebendradarbiauja su Libija? Noriu tikrai aiškiai tą žinoti. Pone Ašton, Strasbūrė šį klausimą neatsakė. Taip pat dar norėčiau sužinoti, kodėl ES nebūna nėra ryštingesnė, kodėl nekovoja už um, skrydžių draudimo e, virš um, Libijos įvedimą. Tai yra protingas reikalavimas, kuris buvo keliamas įvertinu situaciją. Šiandieną štai spaudoje skaitau, kad Vokietijos užsienio reikalų ministras su Rusija ir Kinija derasi dėl skrydžių draudimo um, zonos neįvedimo. Mano manimu, tai yra visiškai gėdinga. Ir manau, tai dar kartą parodo mūsų klaidas e, iš praeities, kai aiškiai nekalbėjome e, dėl Mubarako, dėl Benali. Ir dabar tos klaidos e, tiesiog tik dar labiau didėja. Arabų pasaulis šį Europos sąjungos silpnumo momentą tikrai ilgam įsimins ir mums netleis. Dėkoju, ponios ir ponai. Dėkoju. Na, o dabar kairiųjų vardu, ponas Biski. Pone pirmininkė, gerbiami ponios ir ponai, mano frakcija prisijungia prie užuojautos Japonijos žmonėms aukoms turi būti skiriama bet kuri reikalinga pagalba, tas turi būti daroma nedelsiant ir iš karto. Deja, turiu pridurti, kad kalbame ne tik apie gamtinę katastrofą, bet ir apie žmogaus sukeltą katastrofą. Ta katastrofa mums dar kartą aiškiai parodo, kokias mašinas monstrus kūrėme ir kokių jų turime ir čia Europoje ir toliau imamės jų statybos. Aš kalbu ne tik apie branduolinės elektrinės, kalbu ir apie Europoje esančius branduolinius ginklus. Karas prieš Libijos žmonės taip pat yra dar viena žmogaus sukelta katastrofa. Jeigu tos katastrofos nesulaikysime, tai galėtų reikšti, kad ir kitose Šiaurės Afrikos šalyse demokratiniai judėjimai bus sužlugdyti dar be užgimstant jiems. ES valstybės narės ilgus metus bendradarbiavo su diktatoriškais korumpuotais režimais ir daugelio žmonių akise diskreditavo save. Turime vėl atsikovoti pasitikėjimą mumis. Sankcijos, kurių imamas, imasi ES, turi būti besališkai gyventinamos, ypač kalbant apie ginklų prekybos draudimą. Atskirų valstybių narių ėjimų negali būti. Taip pat ir ES partnerės reikia raginti priešintis bet kokiam bendradarbiavimui su Gaddafio režimu manau svarbu pabrėžti, kad reikia derinti veiksmus su Arabų lyga ir su Afrikos sąjunga. Ypač, kai kalbam apie parlamento reikalaujama nauja kaiminystės politikos peržiūra. Teisinga yra per demokratiją stiprinti ir prekybos ir kitas rytis, tačiau neteisinga yra veidmainiauti, kaip kad yra dabar. Kalbant apie pabėgėlių politiką, imigracijos politiką, reikia iš naujo pervertinti mūsų galimybės ir garantuoti visą įmanomą humanitarinę pagalbą. Grupė, Dėkoju Laisvės ir demokratijos frakcijos vardu Nigel Farage. Ponas Vandrumpoj, tikiuosi jūs susilaikysite nuo tų raginimų imtis karinių veiksmų, kuriuos išgirdote ir pono Ferhofštat kalba buvo tikrai tokia remianti karinės priemonės. Aš tikiuosi, kad jūs, na, susilaikysite ir nesimsite nedelsant tokių veiksmų. Iš patirties matome, kad jeigu pradedate karinius veiksmus, pradžio viskas neblogai, tačiau vėliau, kai norite pasitraukti, kyla papildomų problemų ir tikrai negalime leisti, kad Libija taptų Vietnamu. Dėl Gaddafio. Taip, jūs teisingai pastebėjote, sakydami, kad tai, kas vyksta Libijoje, yra neteisinga, yra negerai. Tačiau mes tai žinojom net ir prieš prasidant sukilimui. Juk praeitais metais jis paskerbė šventą karą, džihadą prieš Šveicariją, jis bandė šantažuoti ES. Ar pamenate, jis įsakė, duokite mums 5 milijardus eurų arba mes jūs užplūdysime migrantais. Taip pat jisai savo šalyje priemė Armagrahį, kuris įvykdė didžiausią nusikaltimą Junktinės karalystės istorijoje. Tačiau, kas svarbiausia, jūs asmeniškai jį pažįstate, jūs gruodžio mėnesį nuvykote su juo susitikti. Ar pamenate? Laikraštie pasirodė labai nuostabi jūsų ir pono Gaddafio nuotrauka, jūs buvot susikibę rankomis ir tiesą pasakius, jūs labai gerai linksmai atrodote ir labai šypsotės. Panašu, kad jis yra jūsų senas bičiulis. Tačiau man kyla klausimas, kodėl? Kodėl jūs iš vis norėtumėte būti fotografuojamas kartu su ponu Gaddafi? Galbūt dėl to, kad po to, kai jūs paskelbė Europos pirmininku ir šalia jūsų paskyrė dirbti baronienė Ashton, jūs žinote, kad jūs pasaulio uh, scenoje matomas, na, kaip galingas žmogus, jūs norite būti galingas, jūs tikrai nenorite, kad pamintų kažkas jūsų tą galę, kad jūsų neįvertintų. Aš manau, kad, na, jūs kartu su diktatorium tokia nuotrauka reklaminė prasme buvo labai gera. Mūsų vyriausybė kažkada taip pat padarė tokią klaidą, reklaminę klaidą. Vis dėlto noriu paklausti, ar jūs pasakytumėt ir pripažintumėt, kad tai buvo klaida? Ar jūs pripažįstat, kad buvo klaida susitikti ir nusifotografuoti su Gaddafiu? Ir jei taip, ar galite už tai atsiprašyti? Dėkoju. Toliau žodis Dajan Dots, neprisijungusiųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau išreikšti užuojautą Japonijos žmonėms, kurie nukentėjo nuo žemės drebėjimo ir tsunamio. Kaip ir daugelis žmonių pasaulyje, bei mes šiame parlamente galėjome tik stebėti vykstančią tragediją ir tikrai sunku suvokti tokio didelio masto nuostolius ir žalą. Žemės drebėjimo bei tsunamio e, padaryta žala tuo nesibaigė, todėl kad dabar kyla didžiulė grėsmė dėl branduolinės jėgainės. Tikrai padėtis yra siaubinga. Ir tokioj situacijai vien žodžių nepakanka, reikia imtis veiksmų. Kalbant apie atominės energetikos projektus ir ypatingai Junktinės karalystės projektus, turiu pasakyti štai ką. Jei neklystų šeštadienį, sekmadienį atsiprašau, per televiziją, vienas iš mūsų ministrų teigia, kad jie dabar bando iš naujo vertinti saugumo padėtį, reaguojant į tai, kas įvyko Japonijoje, reaguojant į uh, Japonijos atominės jėgainės situacija. Na taip, tai yra puiku, tačiau vien kalbų neužtenka, vien vertimo neužtenka. Reikia planuoti geriau ateitį, reikia užtikrinti saugų energijos tiekimą mūsų ateičiai. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie Libiją. Gaddafis yra brutalus tironas, mes visi tai žinome. Mes tai žinojome jau kelis metus, keletą metų. Ir tikrai naivu manyti, kad jis nutrauks veiksmus prieš savo žmonės. Tačiau noriu pabrėžti, kad aš esu iš Šiaurės Airijos. Iš regiono, kuriame 30 metų kentėjome nuo terorizmo ir žuvo daugiau nei 3 tūkstančiai žmonių. Dabar Šiaurės Airijoje žmonės turbūt na, klausosi mūsų diskusijų, taip pat kitų diskusijų apie Gaddafi, apie tai, ką jis daro, kaip jis kovoja su savo žmonėmis. Jie girdi, kaip jis vadinamas e, velnių, demonų, tačiau juos turbūt tokios kalbos ir diskusijos linksmina. Juk tai yra žmogus, kuris rėmė uh, rėmė teroristus, kurie veikė mūsų šalyje, sukilėlius, kurie veikė mūsų šalyje, o dabar tik tai yra skelbiama, koks jis nedoras ir blogas žmogus. Mes tai žinojome jau senai. Praeitą savaitę šį pasisakymą taip pat pasakiau ir diskusijose su baronienė Ashton ir daug taip pat kalbėjau apie žmogaus teisės, tačiau ji nesureagavo į mano pastabas. Uh, ir ji neatsakė mano klausimus, tik pažadėjo atsiųsti atsakymą raštu. Grįžusi į savo kabinetą po diskusijų, aš iškart gavau žinutę iš vieno iš savo rinkėjų. Tai yra vienas iš rinkėjų, kuris 1997 metais buvo prie parlamento, su, ji ten buvo su savo giminėm ir jos uošvis žuvo per bombos sprogimą, taip pat kiti jos giminaičiai buvo sužaloti ir ji dabar gyvena su tuo skausmu, su, tuo, su, su ta tragedija. Tad mes tokius tragiškus atvejus, tokius veiksmus matėme, mes žinome apie juos daug metų, mes žinome, koks žmogus yra Gaddafis. Ir taip pat e, turėjome, matėme nuotraukų žiniasklaidoje, kai mūsų buvęs ministras pirmininkas taip pat spaudė rankas su Gaddafi ir buvo fotografuojamas spaudoje. Tas žmogus Gaddafis visuomet žinojame, kad buvo uh, tikrai uh, priešiškas, tikrai, na, galima sakyti, demonas. Noriu paminėti, kad teismuose yra nagrinėjama byla Junktinėje karalystėje dėl kompensacijų tiem, kas prarado savo gyvybės per e, ankstesnius teroristinius įvykius Airijoje. Na, nežinau, ar galima to paties tikėtis ir Libijoje, tačiau bent jau dabar turime imtis netėliotinų priemonių, turime išaldyti jo turtą ir turime kovoti su jo veiksmais. Ačiū spontaniškai pasisakymų, kolega Mario David, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Praeitą savaitę Bruselėje Portugalijos vyriausybė pas, paskelbė priemonių paketą deficitui suvalyti. Ar žinote, kokios konkrečios priemonės įtrauktos į šį paketą? Ar žinote, kad socialistų vyriausybė nori užšalyti pensijas per ateinančius e, dviejus metus, iki 13 metų Portugalijos vyriausybė um, nori išalyti e, pensijas e, tų žmonių, Yra daugybė pen, pensininkų, kurie uh, gauna 246 eurus e, per mėnesį ir oriai gyventi už tokius pinigus neįmanoma gyventi, netgi jeigu uh, būtų koreguojamas išvelgiant į infliaciją. Europos piliečiai bus baudžiami tokiu būdu, ar jūs tai žinote, ar Europos vadovai uh, žino. Uh, apie tai, kad kartu e, Sokrateso e, vyriausybė ėmėsi tokios e, priemonės arba tai padarys PVM golfo veiklai sumažinama nuo nuo 23 iki 26 procentų. Palieku tai jūsų sąžiniai spręsti. Simonas bus atėjęs. Ačiū pirmininkė, norėjau pasakyti būtent tai, ką sakė ponas Verhoštatas, tačiau kadangi jis viską puikiai tai pasakė, geriau aš nepasakysiu, galiu tik tai prisidėti prie jo. Ačiū kolegos Stevenas Hughes. Ačiū pirmininkė, turiu klausimą pirmininkui Van Rompojui dėl viešų investicijų lygio. Uh, pirmininkė Van Rompojui, kaip mes galime apsaugoti ar atkurti viešasias investicijas Europoje, jeigu bus 25 kovo patvirtintas tas paktas pritarėme e, taupimui pastaro metų istorija to nepatvirtina. Jeigu pasižiūrėtumėm į konsolidavimo duomenis, dešimtam dešimtmetį taikant maskrito kriterijus, viešosios investicijos sumažėjo nuo 3 iki 2 procentų ir taip jau mažo e, ligmens. Jeigu e, vykdysime pakto konsolidavimo priemonės, tai viešosios investicijos sumažės iki 1 procento, tai reiškia katastrofą Europos ekonomikai. Uh, ir kaip iš tikrųjų pasieksime 20 metų tikslų, jeigu neturėsime tokių investicijų. Brian Crowley. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kreiptis į tarybos pirmininką, taip pat komisijos vadovą. Dėl Europakto trys dalykai išriškė dėl šio konkurencijos pakto arba pakto Europai. Visų pirma, kaip galima harmonizuoti darbo užmokesčius įvairiose šalise, juk pragyvenimo lygis įvairiose šalise yra skirtingas. E, ar jūs norite pasakyti, kad bandysime sumažinti atlyginimus visur, o ne konkuruoti? Antras dalykas. Vis dar yra kliučių bendroje rinkoje ir tos kliūtis trukdo konkurenciją ir trukdo vykdyti verslą tarp valstybių narių. Trečia. bendros konsoliduotos mokesnės bazės sukūrimas. Tai būtų pirmas žingsnis link mokesčių harmonizavimo. Na, o jeigu norime konkurencingumo, tai negalima visko harmonizuoti, juk norime konkurencijos ne tik darbo užmokesčio srityje, bet ir toje aplinkoje, kurioje dirba įmonės ir verslas. Tad norėčiau paklausti, ar yra teisinis pagrindas leidžiantis įvesti tą konsoliduotą mokesčių bazę ir antra, kokiu tolesniu žingsniu bus imtasi po to. Kolega Landsbergis. Ačiū, pirmininkė, dėl Libijos ir Europos šau. Tripolis, Berlynas, Maskva. Šitas trikampis uh, bando įvesti naują tvarką Europoje ir Šiaurės Afrikoje. Ir iš esmės tai yra pragmatizmas, e, vadovaujamasi godumu. Gaddafio veiksmai prives prie katastrofos, o ne uh, skatins demokratiją. Tai yra akivaizdu ir turime imtis konkrečių netidėliotinų veiksmų dar šį vakarą. Turime aiškiai išreikšti savo pasipiktinimą, nepritarimą. Turime raginti demokratijas imtis veiksmų, turime raginti jungtinės tautas imtis veiksmų, nes kol kas dabar atitinkamos institucijos tiesiog miega, kai žmonės yra žudomi. Dėkoju, Ana Gomeš. Pirmininkė, Solidarumas su Japonijos žmonėmis reiškia taip pat ir tai, kad mes pasimokysime iš to, kas vyksta jų šalyje, ypač dėl brandolinių jėgainių. Tai reiškia, mes turime peržiūrėti savo veiksmų planą dėl cheminių, biologinių, radiologinių ir brandolinių nelaimių. Šis parlamentas to jau prašė praeitą gruodį. Jau tuo mes sakėme, kad tas planas yra silpnas, blogas ir dar daugiau kelios valstybės narės jo neįgyvendina. Pirmininkė, aš visiškai pritariu tam, ką sakė kolegos ir ponas Ferhofštad dėl Libijos. Šis parlamentas jau nekart apie tai kalbėjo. Sakėme, kad reikia įvest, uždrausti skrydžius virš, virš Libijos. Turime taip pat panaudoti savo laivyną ir kitas pajėgas, kokias turime, kad padėtumėm Lydijai, turime įvesti embargo, dėl to apsisprendė saugumo tarnyba, taryba. Jeigu mes leisime Gaddafi vėl įsitvirtinti, vėl užimti geras pozicijas, tai padėtis tik blogės. Ir galiausiai, pirmininkė, norėčiau dar pasakyti štai ką, kalbant apie Europaktą, kodėl mes imamės kitų veiksmų, o ne to, ką reikia daryti, kodėl mes nekovojame su mokesčių rojais. Pone Figureido. Kolik Mario Borgezio. Mario Borgezio. Ačiū pirmininkė. Visiškai pritariu uh, tam tikram maršalo planui pietų viduržėmio jūros regionui, nes tik tai galėtų sustabdyti migracijos e, bangą, tačiau parama turi būti teikiama patiems žmonėm, parama uh, turėtų būti uh, skiriama smulkiam vidutiniam verslui, o ne uh, Šiaurės Afrikos piktiems valdovams. turime keisti savo politiką Europoje. Reikia Europos politikos, kuri būtų, e, kuri keltų pasitikėjimą teikiant paramą šioms valstybėms. Mums reikia rimtos politikos. Ir trečias dalykas, tai turėtų būti smulkio vidutinio verslo įtraukimas. Iš tiesų, mes turime techninį pajėgumą e, žmonėm apmokyti, būtent tai turėtumėm daryti. Tokią paramą teikti tom šalim. Ne retorika, o, o tikrą paramą turime teikti. Ir dar norėčiau paminėti Lampedūzą. Lampedūzai tikrai Europą turi skirti dėmesio. Man padėmė. Kreipsiuosi į tarybos ir komisijos pirmininkus. Kaip žinote ir kaip pana Soboda anksčiau minėjo, Europos parlamentas praeitą savaitę uh, pasiuntė labai stiprų politinį signalą, e, pasisakydamas už finansinių sandorių apmokestimą, tai nacionalinių ir europinių lygmenių, kaip e, pranešimo rengėje. Tikiuosi, džiugiuosi, kad e, šią žinę taryba taip greitai išgirdo ir kad tai buvo įrašyta ir tarybos išvadas. Norėčiau kryptis į poną Baroso parlamento politinė žinia išsakyta labai e, stipri ir taryba tai, taip pat padarė, ką komisija darys, kokiu tolesnių darbų im, imsis, turint galvoje, kad komisijos narys atsakingas už apmokestinimą jau pareiškė savo neigiamą požiūrio į e, finansinių sandorių apmokestinimą Europoje. Libijos žmonės kenčia dėl ES nevieningumo. E, buvo netgi dėkojama vakar per Vokietijos televiziją tam, kad e, nebuvo paremta Vokietijos ir Prancūzijos e, teikta rezoliucija jungtinėse tautose. Kai yra juntama parama iš kurio nors regiono, tai paskutinis žingsnis yra pasiekti rezoliuciją jungtinėse tautose, tačiau to kol kas nematome. Kaip bus padedama tiems žmonėms, kurie e, bėga iš Libijos? Jau ir Gruzijos ir Egipto atveju buvo kalbama apie stovyklas rengiamas, tačiau e, žmonės bėgantis į Maltą ir Italiją um, susiduria su problemomis ir turime jas spręsti. Pirmininkė, kalbėsiu apie Libiją žmogaus sukeltą katastrofą mūsų kaiminystėje. Kaip sakė ponas Galer, pabėgėliai bando patekti į Egiptą. Taip yra todėl, kad ES ir kitų šalių politiniai signalai ir pranešimai parodė, kokio lygio yra mūsų impotencija, mes nesugebam veikti. Praeitą savaitę buvo parengtas dokumentas dėl demokratijos ir kair... partnerystės dokumentas dėl demokratijos, tačiau tai yra parodija Praeitą savaitę didelę balsų daugumą mes balsavome už konkrečius veiksmus, už opozicijos pripažinimą, humanitarnės pagalbos teigimą, taip pat strateginės pagalbos teikimą. Tad Gieferhofstadt yra visiškai teisus. Viskas priklauso nuo Prancūzijos, Junktinės karalystės ir JAV. Jos gali padėti. Nes pagal jungtinių tautų sprendimą jie turi galimybę padėti žmonėm ir revoliucijai. Nikolas Šomtis. Ačiū, pirmininkė. Norėjau paklausti. Na, jei Japonijos katastrofa nepadės mum subokti ir išmokti, kas vyksta, jei mes nepakeisime savo požiūrio į atominę energetiką, brandolinę energetiką, ką darysime? Kaipgi bus su mūsų strategija dėl, ir planai statyti naujas jėgainės Balkanuose? Priminsiu, kad tas regionas nėra labai stabilus seisminių požiūrių. Toliau dėl Europos e, daug kas vertinama, vertinami nauji pasiūlymai dėl Europakto, iš pono Junkerio taip pat girdėjome pasisakymų. Nepamirškime, kad kalbam apie tam tikrą priemonę, kurią bandoma įvesti taupimo laikotarpiu. Aš nelabai suprantu, kaip ji padės užtikrinti ekonomikos augimą ir sukurti papildomų darbo vietų. Kaip kovosime su nedarbu? Daugiau nei 25 milijonai žmonių dabar yra be darbo. Sariuš Valski. Ačiū, pirmininkė. Trys klausimai. Pirmas ponui Van Rompoj. Kiek kainuoja mūsų neaktyvumas? Kiek kainuos tai, jeigu mes nesimsime veiksmų? Ar tai bus pat, toks pat pralaimėjimas kaip su Balkanais? Antra. Ar Arabų lyga negalėtų prisidėti bandant įvesti uh, neskraidimo zoną virš Libijos ir ji negalėtų panaudoti savo lėktuvų. Toliau kitas klausimas. Po dviejų savaičių ne eurozonos valstybės turės pareikšti savo norą prisijungti prie pakto. Ar tikrai turės tai padaryti po dviejų savaičių, ar galės tai padaryti vėliau? Ar jos turės paskelbti dėl savo noro dalyvauti priimant sprendimus Euroklube, ar tik tai gyvendinant tuos sprendimus? Toliau klausimas, ponai Baroso. Uh, rytų partnerystės kontekste bei pietų partnerystės kontekste e, turime keisti savo veiklą ir poziciją. Ar atsižvelgiant į tai planuojate kažkaip keisti šiai politikai skirtą biudžetą? Dėkoju Pier Antonijo Panseri. Ačiū, pirmininkė. Tarybos ir komisijos vadovams noriu pasakyti, jog jie yra sukaupę daug politinės patirties ir todėl turėtų suprasti, kad politikoje viskas keičiasi. Panašu, kad Libijos atveju jie to nesuprato. Iš esmės, jau anksčiau reikėjo pareikalauti, kad Kadafis pasitrauktų iš valdžios, tačiau šuns balsas į dangų neina. Niekas e, mūsų nebūtų klausęs, jeigu būtumėm tai pasakę ir dabar turbūt taip pat niekas nesikeistų. Manau, kad e, negalime leisti susidaryti tokią situaciją, kai visas regionas taps nestabilus. Uh, Manau, kad turime imtis konkrečių veiksmų, nes kitaip Šiaurės Afrika nusivils mumis, nusivils mūsų nenusekliais veiksmais, juk labai dažnai mūsų žodžiai visiškai netitinka mūsų veiksmų. Ponas Baroso kalbėjo apie viduržemio pietus, apie mūsų poziciją ten, Tačiau nepamirškime, kad yra ir kitur problemų ir mes tikrai negalime savo atsakomybių primesti kitiems, perkelti ant kitų pečių. Ir aš tikrai norėčiau išgirsti apie tai, ką mes darysime rytoj, ne po metų. Graham Watson. Uh, Ačiū pirmininkė. Pone Van Rupoje, įžangoje dešimtųjų metų tarybos metinėje ataskaitoje parašėte, taip, sun, sunkiu e, laiku nematomos, neįvertintos e, jėgos, e, kurios vienyje Europą išriškėja. Per praeito savaitės sustikimus, kiek tos šviesos pamatėm ir tos šviesos nepaka, nepakako, kaip ketinate sugeneruoti jos daugiau. Pirmininkas Barosa, žodis jums. Ačiū atsakysiu į klausimus, kurie buvo e, tiesiog adresuoti man ir e, kurie priklauso Europos komisijos kompetencijai. Visų pirma, dėl finansinių sandėrių apmokestinimo. Net prieš parlamento rezoliuciją gyniau uh, finansinių sandorių mokesčių įvedimo pasaulio lygmenių. G20 sutikime, kalbėdamas ES vardu, kartu su pirmininku Rompoju bandėme pasiekti, na, kad kiti pritartų finansinių sandorių, sandorių mokesčių, kuriam galėtų pritarti iš tiesų didysis 20. -ukas. Sakiau, kad reakcija nebuvo teigiama, stambiosios kylančios ekonomikos prieštarauja tam, priešinasi, kai kurie artimiausi mūsų partneriai taip pat yra prieš finansinių sandėrių mokesčių įvedimą pasaulinio lygmenio. Vis dėlto mes tai siūlėme, tai rėmėme prieš e, tai, kai Europos parlamentas e, didžiąją daugumą patvirtino e, įsipareigojimą remti finansinių sandėrių mokestį. Dabar ką galėčiau pasakyti apie komisijos poziciją dėl štai ko rengiame poveikio tyrimą įvairių variantų bankininkistės sektoriui. Manome, kad finansų ir bankininkistės sektoriui E, sektorius turėtų svariau prisidėti, e, sprendžiant krizę, analizuojame, ką galėtume pasiūlyti dėl finansinių sandorių mokesčių, dėl finansinės veiklos mokesčio ir dėl bankų rinkliavo. Uh, Mano asmenė pozicija yra už finansinių sandirių mokestį, tačiau kai kurie iš šių metodų yra labai sudėtingi ir tikimės, kad analizės rezultatai e, jau bus iki e, šios vasaros ir žinoma, e, pateiksime savo pasiūlymus remdamasi vertinimus, atsižvelgiant vieną svarbų dalyką mokesčių e, klausimai ES yra priimami vieningai ir dabar atsakysiu pono Briano Krolio klausimą. Dėl šių dalykų sprendžiama vienbalsiai. Komisijai priklauso kompetencija teikti pasiūlymus šiais klausimais. Šiandien patvirtiname pasiūlymą dėl dėl e, bendros konsoliduotos įmonių mokesčių bazės, tai, tai pasiūlėme, tai nereiškia, kad valstybės narės tam turi pritarti, kadangi sprendžiama vienbalsiai, tačiau manau, kad bendra konsoliduota mokesčių bazė galėtų būti žingsnis į priekį Na, galvojant apie vidaus rinką, ES nėra vidaus rinkos e, bendros bazės mūsų įmonėms viena, viena prasme, nes e, sąnaudos skirtingose valstybėse e, skiriasi Europoje ne taip kaip JAV. Kitas dalykas - įmonių mokesčių norma. To mes nesiūlome suderinti, kaip visuomet sakydavom, mes nesiūlome suderinti įmonių mokesčių normų normos, tačiau vidaus rinkos požiūrių būtų prasminga turėti e, bendrą konsoliduotą mokesčių bazę, kaip tik tai todėl dabar valstybėms narėms ir siūlome priimti sprendimą dėl to. Toliau, pono Sario Švolskė klausimas. Dėl Europos kaiminystės politikos e, priemonės dabar mes, aišku, negalime pasakyti, kokie bus mūsų pasiūlymai dėl finansinių perspektyvų, kadangi tebe nagrinėjame tos pasiūlymus. E, iš esmės, e, Birželio 29 tai numatyta yra, komisija yra įsipareigojusi gyvendinti kaiminystės politiką ir pie, pietų viduržėmio jūros regione ir, ir rytuose taip pat mes išliekame įsipareigoję rytų partnerystiai. Lenkijai pirmininkaujant vyks rytų mm, partnerystės vadovų susitikimas, taigi tas mūsų įsipareigojimas išlieka ir rytų ir pietų Europai. Ir galiausiai, netgi jeigu tai tiesiogiai nepriklauso mano kompetencijai, norėčiau pasakyti porą žodžių apie tai, ką jūs sakėte apie Libiją. Norėčiau priminti, Europos komisija pagal sutarties 17 e, straipsnį yra atsakinga atstovauti ES e, išorėje e, visais klausimais, išskyrus bendrą saugumo gynybos politiką. Todėl, kad kai kai kas bando pasinaudoti mano kompetencija, galėčiau pasakyti, kad aš kitų kompetencijų nesisavinu, tačiau vis dėlto kai kuri jūsų išsakyta kritika nėra, nėra labai teisinga. Ta kritika reikėtų adresuoti vyriausybėm, kai kurių ES valstybių vyriausybėm, ne ES. Nes iš tiesų, kai matau, kad kai kurie įsitikinę europiečiai remiasi tais klausimais, kad užsipultų ES, ES institucijas, tai, tai nepasitarnauja ES tiesą sakant. Impusans, kurią minėjote, tai e, nėra Europos Sąjungos kal kaltė. Negalima prašyti vyriausios įgaliotinės, pavyzdžiui, kad jie e, renktų bendras pozicijas, kai akivaizdu, kad e, valstybės narės neturi bendros pozicijos ir aš norėčiau tai pabrėžti, kadangi tai yra labai svarbu. Antraip, jūs tiesiog silpnate Europos Sąjungą ir Europos Sąjunga e, gali prisimti daug atsakomybės, tačiau tais klausimais, kai reikia vienbalsiškumo, pavyzdžiui, gynybos klausimai, dėje Europos Sąjunga tais atvejais negali kalbėti valstybių narių vardu, kai e, valstybės narės nesuteikia Europos Sąjungos institucijom kompetencijos padaryti tai. Dėkuoju, dabar žodis ponui Van Rumpoj. Ačiū, pirmininkė kolegos. Dėl Libijos. Mėly kolegos, tikrai taip yra ne dėl to, kad aš e, emocingai ar aistringai, e, kad aš nekalbu emocingai ar aistringai, kad e, man nerūpi tai, kas čia vyksta. Bet visgi reikia pasakyti, kad irgi neteisinga kaltinti vien tik Europos Sąjungą, nes Europos Sąjunga viena negali veikti. Ji privalo remtis kokiu nors teisiniu pagrindu ir taip pat turėti vyriausybių paramą vykdomiems veiksmams, jeigu nėra to teisinio pagrindo ir jeigu valstybių narių parama neteikiama, tada ES negali veikti. Praeitie taip nebuvo, arba bent jau nebuvo taip elgiama sistemingai. Turiu pasakyti, kad mes dirbame ties tuo. Dirbame tam, kad ES judėtų pirmin ir taip pat stengiamės dėl tarptautinės paramos um, įvykių Libijoje atžvilgiu. Tikrai tai niekaip nėra susijęs su tuo, kad Aš lik, nenorėčiau intensyviai čia dirbti. Nekomentuosiu mm, tos, to pasisakymo, kur buvo rodoma nuotrauka iš vienos oficialios ceremonijos, iš vieno oficialiaus prieimimo. Aš tikrai nesiremi tokiais cirko lygio pasirodymais savo mm, karjeroje, savo darbe. Man tai visiškai nerūpi. Paktą patvirtino 17 eurozonos vyriausybių. Jos sutarė, plačiu mastu sutarė dėl Europakto ir diskusijos eurozonos viršūnių sutikimo metu nebuvo labai ilgos, kadangi mums rūpėjo būtent rasti konsensusą, pasiekti tą faktą, tą reikia pabrėžti. Ir jeigu prisiminsime koks buvo išeities taškas ir ką pavyko pasiekti per vos kelias savaitės taip greitai, tai manau reikia pripažinti, kad dirbome gerai. Ir bent jau aš tikrai galiu pasakyti, kad tai yra puikus rezultatas, aišku, dirbome ne vieni, koja kojant žengėme su komisija ir kalbame ne tik apie taupimo priemonės, apie valią taupyti, Visos mūsų priemonės vykdomos ekonominės valdysenos ir paties faktos rytyje yra susijusios su ilgalaikiu augimu ir darbo vietų kūrimu. Mėly kolegos, be konkurencingumo, be sveikų valstybės viešųjų finansų tikrai nepasieksime nieko. Ir tas paktas mums nieko nepadės. Taigi mes norime užtikrinti gerą ateitį. Praeitie darėme klaidų. Valstybės narės darė klaidų, bet taip pat ir kolektyvinių klaidų ES viduje būta dabar mums tenka ta liūdna užduotis ištaisyti visas tas klaidas. Nežinau, ar visas klaidas ištaisėme teisingai, suvokėme teisingai, bet e, kai kalbam apie eurozoną, tikrai galiu pasakyti, kad galime priimti sprendimus, jeigu visi bus pasiryžę dalyvauti um, e, ekonomikos um, pakte. Visi susijusieji, visos 17 valstybių narių dalyvaujančio eurozonoje m, mm, turi imtis veiksmų, tačiau visos m, um, turinčios bendrą valiutą valstybės narės gali lygiai taip pat susėsti ir nuspręsti dėl tam tikrų priemonių vykdomų jų šalies viduje, kadangi tai yra jų valiuta. Jos turi bendrą vieną valiutą. Bet mes esame tuo pat metu ir atvira sąjunga, atvira eurozona. Tad ateityje tikrai bus taip, kad prisijungs naujos valstybės narės prie eurozonos ir jos galbūt nori jau dabar dalyvauti ekonominė ekonominėme koordinavimėsi. Taigi jos yra kviečiamos bet kada prisijungti prie mūsų ar kovo 24 dieną, ar e, kada nors vėliau. Aš asmeniškai esu įsitikinęs tuo, kad tai tikrai nebuvo paskutinis valstybės skolos istorijos puslapis, tačiau mes visgi penktadienį padarėme svarbų žingsnį, bendradarbiaudami kartu su jumis manau, pasieksime ir tai, kad būtų žengtas dar vienas žingsnis, kai jau bus baigti darbai dėl ekonominės valdysenos ir reikės įgyvendinti šešis komisijos pasiūlymus. Dziękuję, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy, na tym. Thank you. Dėkoju, pirmininkė. Tuo baigsime mūsų posėdį. Ačiū visiems.